Mes chers collègues, nous. Mėly kolegos, pradėsime. Prašom susėsti. Alors, nous ouvrons notre session. Pradedame posėdį. Darbo trakės projektas gali būti patvirtintas, jeigu niekas neprieštaraus. Praėjusių posėdžių įvykusių balandžio 10-11 ir gegužės 3-4 dienomis protokolai gali būti patvirtinti, jeigu prieštaravimų nėra. prieštaravimų nėra, tęsime toliau ir periname prie balsavimo. Tai yra Europos kosmoso strategija su pranešėja Gezinė Meisner. Ir prieš pradedant balsuoti noriu paklausti, ar yra pakankamai narių. Prašom įdėti korteles ir balsuoti. Bandomasis balsavimas. Taip, ponia Vim Bandokam, persidate kitur. Balsavimas baigtas. Turime pakankamą narių skaičių, kad galėtume pradėti balsavimą. Ar pasirengę? Ir iš karto pirmoji dalis, kas už? Pirmasis kompromisas, atleiskite. Kas už? Prieš? Susilaiko? Pirmasis kompromisas patvirtintas. Šeštas pakeitimas, kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmestas. Septintas pakeitimas už. Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. Norite patikrinti? Gerai, balsuojame elektroniniu būdu. Pradedame. Balsavimas baigiamas. 20 už, 15 prieš, niekas nesusilaikė. Kono reikėjo pakeitimas patvirtintas. Toliau devintas pakeitimas už, prieš, susilaiko. Devintas atmestas. Antrasis kompromisas už, prieš, susilaiko. Antras kompromisas patvirtintas. Toliau 60 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Patvirtintas. 17 pakeitimas už. Prieš. Susilaiko. 17 patvirtintas. Trečiasis kompromisas už. Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. 43 pakeitimas už prieš, susilaiko patvirtintas, ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas, 24 pakeitimas už, prieš, susilaiko 24 atmestas, 28 už, prieš, susilaiko, 28 atmestas, 65 už, prieš, susilaiko, 65 atmestas. Patikrinsime. Gerai, pradedame balsavimą. Baigiame. Už 21 prieš 18. Pone Kristin Revo, gerai patikrinkite savo pakeitimą, jis padarintas. Toliau penktas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Šeštas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Septintas kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Aštuntas kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 55 pakeitimas už prieš susilaiko patvirtintas. 9 kompromisas už prieš susilaiko patvirtintas. 23 pakeitimas už prieš susilaiko patvirtintas. 67 pakeitimas už, prieš, susilaiko. Man atrodo, kad patvirtintas, bet galime patikrinti, pradedame balsavimą. 67 pakeitimas, baigiame balsavimą. Baigiame balsavimą. 67 patvirtintas. 42 pakeitimas už, prieš. E, dar kartą nekeržda rankų. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Reikia patikrinti. Pradedame balsavimą. 42 pakeitimas. Baigiame. pakeitimas patvirtintas. 11 kompromisas už, prieš, susilaiko. 11 kompromisas patvirtintas. 12 kompromisas kas už, prieš, susilaiko. 12 kompromisas patvirtintas. 64 pakeitimas. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko Patvirtinta, žinoma. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Na, antroji mano pakeitimo dalis nepatvirtinta. Na kągi. Ir galtinis balsavimas dėl viso Maisner pranešimo. Pradedame balsavimą. Ar visi balsavote? Baigiame balsavimą. Už 40 prieš vienas ir vienas susilaikė. Sveikiname, ponia Meister. Jūsų pranešimas patvirtintas didelę daugumą. Galime pasveikinti pranešėją. Naudodamasi progą, taip pat norėčiau, kadangi Jūs e, galbūt nežinote, bet mūsų salėje dabar lankosi delegacija iš Vokietijos, politikių, dešimties moterų delegacija. Transporto komitete labai daug moterų, komitetui vadovauja moteris, tarp kitko. Sveikinu dar kartą Jūs, dėkuoju ponė Mesner už tai, kad pakvietė Jūs čia atvykti. Allons-y, continuons. Tęsėme darbą toliau. Kitas darbo tvarkės punktas yra e, keitimasis nuomonėmis su e, generaliniu biudžeto pranešėju ponu Sigfridu Murešan. Kur jūs esate, ponė Murešan? Ponas Murešan pranešėjas dar neatvykęs jo dar nėra salėje. Comme notre rapporteur, comme notre rapporteur. Kadangi biudžeto pranešėjas dar neatvykęs, tai padarysim maždaug septynių minučių pertrauką. Mes chers collègues, les 5 minutes sont écoulées. Mėly kolegos, penkios minutės praėjo, mūsų svečias atvyko, taigi noriu pasveikinti poną Muviresaną. Jūs esate mūsų pranešėjas, ar sprantate prancūziškai? Tai esate mūsų bendras pranešėjas dėl 18 metų biudžeto. Ačiū už tai, kad priemėte mūsų kvietimą ir atvykote pasikalbėti apie biudžeto prioritetus ateityje. Laikai ne patys geriausi Europos Sąjunga ir yra visokių ekonominių trūkumų, todėl reikia gerai pasirinkti, kokie būtų mūsų prioritetai biudžeto, nes tiek, tiek politikai, tiek ir piliečiai dažnai priklauso nuo Europos biudžeto. Ir šią progą norėčiau pabrėžti, kad mūsų bendradarbiavimas tarp transporto ir biudžeto komiteto visada buvo puikus, yra nuolatinių ryšių, konkrečių ryšių. Ir man atrodo labai svarbus, kad per parlamentas suformuotų vieningą frontą šio klausimu tarybos atžvilgiu, kuri kartais, su kuria kartais labai sunku įtikinti. Taigi, ponia Mirasan, ponia Mirasanai, jums 10 minučių pristatyti svarbiausias e, biudžeto 18 metais e, aspektus ir padaryti išvadas. <clears throat> Ačiū, ponė Pirinkė, ačiū kolegos, ačiū, kad sutikote sutikti su manimi savo komitete šiandien ir aptarti sąjungos biudžetą kitais metais, dėl kurio aš esu biudžeto komiteto parinis pranešėjas. Pirmiausia, koks yra biudžeto procedūros etapas? Kovo mėnesį dėlė daugumą plenarinėje sesijoje patvirtiname pranešimą, kurį aš parengiau dėl kitų metų biudžeto gairių ir tai buvo pranešimas, kuriame mes patikėme bendrus politinius prioritetus sąjungos biudžetui kitiems metams. Po to mes turėjome palaukti komisijos, kol jį pristatys biudžeto projektą pagal mūsų politinius prioritetus. Tai komisija padarė šiandien šyrit. Sutikome su komisijos e, nariu Ettingeriu biudžeto komitete. Jis pristatė biudžeto projektą. Taigi be politinių prioritetų kurios e, turėjome nuo šio, nuo šio ryto, jau turime pirmosius skaičius. Žinoma, negalėjome e, detaliai vertinti komisijos pasiūlymą kol kas, bet jau galiu pateikti kai kurios skaičius. Jeigu kalbėsime apie parlamento politinius prioritetus, aš nuo pat metų pradžios siūliau prioritetą skirti dviems rytims, kai kalbame apie kitų metų biudžetą. Pirmiausia, augimas ir darbo vietos ir antra, saugumas, e, sauga. Aš juos pasiūliau, nes tai, man atrodo, tai, ko tikisi iš sąjungos, tai yra darbo vietų kūrimas ir saugumas. Ir kaip aš įsivaizduoju, mes tai padarysime. Pirmiausia, augimo prasme, reikia investuoti į tas rytis, kurios stiprina ekonomiką, daro ją konkurencingesnę ir patikimesnę privačiam sektoriu. Aš norėčiau, kad investuotume į infrastruktūrą, mokslinius tyrimus, naujoves, e, MVI paramą, kovas su jaunimo nedarbu. Todėl aš iš pat pradžių siūliau ir tai mes parašėme kartu gairėse, kad mes tikimės, kad komisija stiprins Horizontas 2020 programą, Europos tinklų sujungimo priemonę, kosme programas, Erasmus programą. Beje, tai yra ne tik e, keitimas studentais e, priemonė, ji taip pat gerina ir jaunimo konkurencingumą darbo rinkoje, nes tyrimai, tyrimai rodo, kad 65 procentai darbdavių vertina jaunimo tarpinę patirtį, kai jie duoda tokiems jauniems žmonėms darbą. Taigi to mes paprašėme komisijos. Kągi komisija šiandien pasiūlė? Horizontas 2020 jie siūlo padidinti biudžetą 7 procentiniais punktais. Europos tinklų sujungimo priemonė 8 procentais, o Erasmus 9 procentais. Kozme Nedidelis sumažinimas palyginti su, su praėjusiais metais 2,9 procentų, bet praėjusiai metai buvo išimtis, nes buvo ženkliai padidintas tas biudžetas. Tačiau dėl kosme dar reikės detaliau pažiūrėti į skaičius, kad pamatytume, ar tai, ką jie siūlo, yra pakankama MVI. Bet dėl Europos tinklų sujungimo priemonių, tai padidinimas yra 8,7 procentų įsipareigojimo signavimais ir 25,7 mokėjimais asignavimais. Projektams 0,1, e, e, ITER 25,4, Kopernikus 20 e, ir 9,5 procento suomos sumažinti Egnos ir Galilėjo, bet mokėjimo asignavimai padidėjo 0,1 procentinio punkto. Taigi tokie skaičiai kaip e, šiandien juos pristatė komisijos narys Oettinger prieš tris valandas dar, e, kad geriau suprastume, kas siūloma. Antras e, prioritetas, kaip aš siūliau, tai yra piliečių saugumas. Ir čia aš sakiau, kad mes turime stiprinti ES agentūras, kurios yra atsakingos už teisingumo ir vidaus reikalų klausimus, kad gerintume sienų apsaugą, informacijos tekėjimą Europos lygmenių kiek tai susijęs su pavojai saugumui, dėl prekybos žmonėmis, ginklų prekybos komisija su tuo sutiko, jie siūlo padidinti biudžetus ir darbuotojų skaičių Europolė, Frontexe, ESO ir EULISA. Komisija taip pat siūlo imtis parengiamųjų veiksmų gynybos srityje 40 milijonų eurų mokslinių tyrimų karinėje srityje finansavimui. Tikslas yra panaudoti sinergijos efektą mokslinių tyrimų srityje Europos lygmenių, kad mes neleistume daugiau pinigų tiems patiems projektams 28 kartus visose valstybės narėse, o vieną kartą išleistume juos Europos lygmenių ten, kur tai įmanoma ir po to rezultatus ir naudą pasidarytume visi, kaip ir yra natūralu partneriams daryti. Štai pat sakiau, kad tam, kad užtikrintume saugumą ES, turime užtikrinti, kad mūsų kaiminystėje, rytų kaiminystėje, tose šalise, kurios eina Europos keliu, yra pasirašusios asociacijos sustarimus, Europos sustarimų Gruzija, Ukraina ir Moldovos Respublika, kad mes juos remtume, ypač didėjant Rusijos federacijos agresijai. Ir kad mes taip pat remtume pietinės kaiminystės šalis, kurios susiduria su pabėgėlių srautais. Ir mes komisijai bandėme įrodyti, kad tai yra pigiau ir politiškai saugiau valdyti pabėgėlių sraitų srautus Jordanijoje, Libane, tose šalise, iš kurių keliauja e, pabėgėliai, o ne čia ES teritorijoje. Visgi aš turiu atkreipti jūsų dėmesį į, į daugiavietės finansinės programos peržiūrą, ko reikalavo parlamentas ir to, kuomet buvo sutarta tarp e, parlamento ir tarybos, kaip ji turi atrodyti. Kompromisas buvo geras, mes padarėme savo namų darbus parlamente ir kolegos dirbantis biudžeto komitete žino, kad mes patvirtiname tą sustarimą greitai parlamente, na, o dabar taryba taip pat e, turi atlikti savo namų darbus. Na, Junktinė karalystė kol kas blokuoja daugiametės finansinės programos peržiūrą. Turiu pasakyti štai ką. Blokavimas to iki Junktinės karalystės rinkimų birželio mėnesį nieko baisaus nepadarys. Bet jeigu peržiūra kiltų grėsmė apskritai, tuomet būtų labai sunku parengti biudžetą 18 metams, kad jis atitiktų tuos poreikius, kurie yra smarkiai pasikeitę palyginti su 13 metais, kuomet buvo patvirtinta daugiametė programa. Geras ženklas yra tai, kad komisija biudžeto projekte jau atsižvelgia į daugiametės finansinės pro programos peržiūrą, komisija mus palaiko ir daro spaudimą tarybai, aiškiai siūsdama signalą, kad reikia tai patvirtinti. Papildomų rodiklių iš, tai papildomų ženklių iš jungtinės karalystės neturime, kad būtų rimtų ketinimų blokuoti e, peržiūrą yra signalų, kad e, ji bus patvirtinta po Junktinės karalystės rinkimų. Ir visgi svarbu tai, kad darytume ir toliau spaudimą ir kad siektume, kad taryba padarytų savo darbą. Toliau trumpai dėl klausimų susijusių su šiuo komitetu be Europos tinklų sujungimo priemonės. Aš iš pat pradžių sakiau, kad mes tai laikome prioritetu, komisija su tuo sutinka ir padė, sutiko padidinti biudžetą. Taip pat turime užtikrinti, kad biudžeto proceso metu agentūros ir bendros įmonės transportos srityje nepatirtų biudžeto mažinimo. Nesitikime tokių mažinimų, pavyzdžiui, darbuotojų skaičiaus agentūros 18 metais tokia ir parlamento pozicija, tai yra įrašyta mūsų gairėse pagrindose kovo mėnesį. Tai, bet, na, na, čia ir norėčiau sustoti. Tikiuosi, kad mūsų sutikimas šiandien bus diskusijų ir dialogo pradžia. Šiandien jau turime komisijos pasiūlymą. Bet čia yra ir jūsų e, išmanimas, jūsų nuomonės e, visam biudžeto komitetui. Ir e, dėl to dėkoju jūs, Jums už sutikimą šiandien. Ir dabar norėčiau išklausyti jūsų nuomonės, jūsų pastabas. Ir dirbsime šio e, klausimu toliau. Labai ačiū, ponė Muresan. Dabar iš karto steiksiu žodį mūsų pranešėjui, ponui Tušinevski, kad jisai pateiktų mūsų požiūrį į transportą. O paskui įvairūs šešėliniai pranešėjai pasisakys paní předsedající, paní předsedkyně, za slovo. Chtěl bych poděkovat. Ačiū labai, ponė pirmininkė, ačiū už tai, kad suteikėte man žodį. Norėčiau padėkoti ir ponui Murašan už jo įžanginį pasisakymą ir už tą iš ankstinę informaciją susijusią su biudžeto projektu. Aš pats esu transporto komiteto pranešėjas ir norėčiau pasidalinti keletų minčių, kurios mano nuomonė yra svarbios. Ir tai apima ir šio komiteto pateiktus pasiūlymus. Visų pirma, dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės. Labai džiaugiuosi tuo, kad tam bus skiriama daugiau lėšų, nes Europos infrastruktūros tinklų priemonė yra įtin svarbi, kalbant apie transporto programų finansavimą. Praeityje matėme, jog buvo įvairiausių mažinimų ar sumų perkelimų. Ir džiugu, kad šį kartą bus grįžta prie tikrai padoraus finansavimo lygio Europos infrastruktūros tinklų priemonės atveju. Na ir ką mes galėtume padaryti? Man atrodo, kad reikėtų užtikrinti, jog transporto projektai būtų patrauklesni privat, privatiems finansuotojams. Būtų galima pasinaudoti ir subsidijomis. Ir man atrodo, tai yra vienas iš būdų, kuris padėtų pagerinti e, šios e, transporto e, srities patrauklumą. Kalbant dabar apie geležinkelių tinklus visoje Europos Sąjungoje. Tai yra susiję ir su tuo, ką jūs beje minėjote. Tokių tinklų kūrimas reiškia darbo vietų kūrimą, saugumo užtikrinimą, darbo vietų išlaikymą. Geležinkeliai padeda sujungti Europą ir kurti geresnį infrastruktūrą. Aš esu įsitikinęs, kad būtų galima pasinaudoti Galilėjo ir Regnos programomis, e, atsiprašau, palidovinėmis sistemomis, kurios galėtų pasitarnauti transporto labui. Jau kaip bebūtų, itin daug investavome į šios projektus. Ir man atrodo, kad tikrai turime puikų pagrindą naudoti tas sistemas, pavyzdžiui, navigacijai, itin tiksliai navigacijai, tiesą pasakius. Tai sukurtų puikių galimybių ir verslui. Ir tai padėtų užtikrinti, kad gautume tikslius laiko signalus iš tų palidovų. Vis dėlto nesupratau vieno dalyko, kai kalbėjote apie Galilėjo programą ir apie tai, kad yra mažinamas skiriamas finansavimas. Bent jau aš taip išgirdau. Ar tai tiesa? Palidovinės sistemos padeda, pan, padeda optimizuoti, pavyzdžiui, transporto srautus, panaudoti tą informaciją kitais su transportu susijusiais tikslais. Ir aš pats susipažinau su bandomųjų projektų pasiūlymais, kuriuos parengė mūsų komitetas. Iš viso jų yra 23 pasiūlymai, e, kurių vertė 23 milijonai eurų. Ir man atrodo, tai yra tikrai puikus pagrindas puikus e, pradinis taškas, padėsintis tęsti ir jau veikiančias programas, ir kuriant naujas programas. Bet tikrai nekantrauju dirbti kartu su jumis bei su šešėliniais pranešėjais. Ir žinoma, norėtume, kad kuo daugiau lėšų transportos ryčiai būtų skiriama busimame biudžete. Ačiū. Dėkuoju ponui Tošenovskijui. Dabar žodis ponui Marinesko, prašau. Pone Marašan, ačiū už Jūsų pristatymą. Džiugu girdėti, kad ponas Atingeris e, patvirtino e, pasiūlymą susijusi su biudžetu šyrit. Dabar kalbant iš transporto perspektyvas, man atrodo svarbiausias dalykas yra štai koks įvertinti, ar laikotarpio vidurio peržiūros nuostatos e, buvo įtrauktos į biudžetą, kaip kad žadėjo ponas Jotingeris. Nes anksčiau jis tai buvo sakęs, buvo pateikęs tokį pažadą. Tai yra itin svarbu, kalbant apie Europos infrastruktūros tinklų priemonę, svarbus ne tik tas mm, finansavimo padidinimas, tačiau reikia nepamiršti, kad neretai yra perkeliamos lėšos iš vienos finansinės eilutės į, į kitą Ir e, reikia nepamiršti ir geležinkelių, ir CSR programos, tai yra du elementai, kurie yra įten svarbus transporto sryčiai. Kolega daug kalbėjo apie palidovinės sistemas. EGNOS yra viena tokių sistemų ir ji yra įten svarbi. Ir dėja, mm, Europa nėra pilnoje apreptyje, dėl to būtina skirti papildomo finansavimo, kad įtrauktume ir e, Šiaurės Afriką, taip pat e, Europos e, pietus, pietričius ir Ukrainą. Ir tai yra lėšos susijusios ne vien tik su transporto sritimi, tačiau ir su kaiminystės politikos palaikymu. Ir jeigu pasiūlyme to nebus, tada be abejo APP frakcija teiks pasiūlymų uh, Um, dėl pakeitimų šią linkmę, juk tai nėra kažkokie milžiniški pinigai, galbūt apie 10 milijonų eurų, o tai yra praktiškai niekinė suma. Ir mums tai yra būtina, jeigu norime įtraukti rytinę ir pietinę Europos um, dalį. Tad ačiū ir tikiuosi, kad palaikysite ir Interrail projektą, nes viešai girdėjau jūsų išsakytus paramos žodžius e, tai programai. Ačiū. Matau, kad e, šypsosi kolegos, tai reiškia, kad e, žiūrima į tai teigiamai. Galbūt jūs norėtumėte reaguoti. Galbūt pabandysiu atsakyti į pateiktus klausimus iš karto, nes klausimai buvo konkretus. Pradėsiu nuo laikotarpio vidurio peržiūros susijusios su daugiametė finansinė programa. Tos nuostatos buvo įtrauktos į biudžeto projektą ir šį ryt gavome dokumentą, kiek matome, lėšos skirtos horizontas 2020, CEF ir Erasmus yra numatytos, na, o lankstumo instrumentas taip pat yra pilnai mobilizuotas. Ir taip pat patvirtintos atsižvelgiant į daugiametės finansinės programos laikotarpio vidurio peržiūrą. Na ir ką mes apie tai žinome? Kalbant apie rytinę kaiminystę, taip jūs minėjote Ukrainą ir kol kas vienintelis elementas, kurį žinome, žinome, kad 8,9 procentais padidintas finansavimas e, rytų kaiminystė, tai yra 46 milijonai eurų, bendra tokia suma. Tiesą pasakius, kol kas detaliai nežinome, kam konkrečiai bus skirtos tos lėšos, tačiau be abejo mm, e, atsižvelgsiu į tuos projektus susijusius su Afrika, su Ukraina ir stengsime užtikrinti, kad būtų vadovaujamas jūsų rekomendacijomis. Dabar dėl galilėjo ir EGNOS. Taip, yra tas 9,6 procentų mažinimas, Ir reikės dar į tai pasižiūrėti, suprantu, kad tai jums kelia nerima. Jeigu tai bus neprimtina jūsų komitetui, tada be abejo informuosime komisiją apie tai. Dabar dėl Interrail taip pat svarbus klausimas. Nepaslaptis, kad mūsų um, pirmininkas um, praeisiais metais pranešė, kad kiekvienas jaunas pilietis, sulaukęs 18 metų, gautų nemokamą Interrail e, biletą nuo 18 metų ir aš kaip e, biudžeto mm, komiteto pranešėjas e, pasakiau, kad tai bus įtraukta į 18 metų biudžeto gairias, kad būtų galima rasti tas finansinės priemonės reikalingas jau nuo 18 metų įgyvendinti šį pasiūlymą. Taip, viešai taip pat apie tai kalbėjau. Na, o komisaras Jotingeris sakė štai ką. Jis yra pasirengęs finansuoti Interrail iniciatyvą, tačiau jis nenori, kad tai keltų grėsmę jau veikintiems įgyvendinamiems projektams. Ir kalbant apie gairias, mes taip pat paminėjome, kad norėtume, jog būtų ilgalaikių, stabilių, nuspėjamų kelių viskas e, finansuojama. Ir be abejo, tam reikia atskiros biudžeto eilutės, atskiros, pavyzdžiui, nuo Erasmus, kad tai nekeltų grėsmės, pavyzdžiui, Erasmus programai. Ir... Tačiau tam reikia naujos, šviežios teisinės bazės Ir čia jau ne komisaro Oettingerio pasiūlymas. Čia, pavyzdžiui, komisaras Navračius, kuris yra atsakingas už jaunimą, galėtų imti šios iniciatyvos arba e, už transportą atsakingas komisaras Volsas galėtų imti šio darbo. Ir suprantu, kad nemažai kolegų transporto komitete taip pat palaiko Interrail projektą. E, Manau, kad pirmas svarbus žingsnis būtų užtikrinti, kad komisija e, pateiktų reikalingą teisinę bazę, pasiūlytų reikalingą teisinę bazę. Ir aš palaikau ryšius su komisijos atstovais. Turiu pasakyti, kad jie kol kas nepateikė pasiūlymų dėl Interrail. E, šiandienos e, biudžeto projekte tai nebuvo paminėta, nes tiesiog trūksta teisinės bazės, kaip jau minėjau, buvo pradėtas nedidelis bandomasis projektas šiemet, tačiau E, netoks buvo e, mūsų e, frakcijos pirmininko pirminis tikslas. Na, kaip suprantu, bus galima dirbti kartu su komisija, su atitinkamais komisarais. Ir jūsų komitetas be abejo taip pat turi svarbu vaidmenį šiuo atveju, siekiant surasti, sukurti tą teisinę bazę. Ir tada vykstant diskusijoms, dėryboms su taryba bei komisija rudenį E, galbūt bus galima pasiekti reikalingos pažangos ir arba su mm, komisaru Navračius arba Bols turėsime e, dirbti kartu, siekdami tos teisinės bazės sukūrimo, tačiau taip pat turime žiūrėti realistiškai, reikia žiūrėti, kiek turime lėšų. Kalbant apie pirmąją eilutę, tai yra 51 milijono eurų, kuris yra įtrauktas į šiandien pristatytą biudžeto projektą. <clears throat> Ar jie galės būti skirti Interrail projektui. Tad norėtume neapsiriboti vien tik tuo šiuometiniu, šiuometiniu bandomuoju projektu, tačiau kartu turime žvelgti realistiškai ir žiūrėti, ar bus galima užtikrinti, jog Interrail bilietą gautų kiekvienas jaunas ES pilietis, sulaukęs 18 metų, tačiau reikia pažiūrėti ir kaip pavyks daugiametės finansinės programos peržiūra. Todėl turime dirbti kartu su komisija, kad būtų galima užtikrinti nuspėjamą, tvarų finansavimą šiais ryčiai. Dėkuoju. Tuomet tęsime toliau. Klausimus, ponas Ertuga. Ačiū labai, ponė pirmininkė, sveiki atvykę į mūsų komitetą. Ponė Murašan, džiaugiuosi jūs šiandieną čia matydamas. Norėčiau perduoti šešėlinės pranešėjos ponios Karapinė pranešimą ir jos pasisakymą TSS. Visų pirma, ji norėtų padėkoti pranešėjų ir šešėlinės pranešėjams už puikų bendradarbiavimą. Dėkoju ir visiems kolegoms, kurie pateikė pasiūlymus dėl bandomųjų projektų. Taip pat e, vykdė parengiamąjį darbą. Iš viso 208 mm, bandomieji projektai buvo pasiūlyti e, transporto ir turizmo sričiai. Iš 17 naujų projektų 5 buvo mm, skirti turizmui, 12 transportui ir e, taip pat yra ir PP2 e, projektai susijęs su transporto sritimi, tai yra ankstesnių projektų tiesiniai. Socialdemokratų frakcija pasiūlė 7 bandomuosius projektus. Ponios Grapinė pateiktas pasiūlymas yra susijęs su vietos turizmo skatinimu Europos Sąjungoje. E, Po to projektu taip pat pasirašė ir kitos frakcijos, tokios kaip Aldė ir Gūja, be abejo ir socialdemokratai. Na ir projektas yra skirtas um, vietos apgyvendinimo iniciatyvų skatinimui. E, tai yra, pavyzdžiui, nakvynės ir pusryčių vietų, esančių gražiose lokacijose e, reklamavimui ir taip kuriant naujus turistinius kelius ir rengiant interaktyvius gidus. Vienas milijonas eurų yra siūloma šio projekto įgyvendinimu ir kalbant apie parengimuosius veiksmus, penki nauji parengimieji veiksmai pagal PA1, e, trys turizmo srityje, du transporto srityje buvo pasiūlyti ir siūloma pradėti, atsiprašau, tęsti praeisiais metais pradėtą parengimąjį veiksmą, kurį pradėjo EPP. Tai yra mokomoji programa skirta smulkių laivų kapitonams ir Yra ir kitų projektų pasiūlyta. Taip pat keturi parengėmėjai veiksmai buvo pasiūlyti socialdemokratų frakcijos. Ir mūsų kolegė iš socialdemokratų frakcijos, Manuhėlė, pasiūlė mm, rengti tokias išmanes transporto sistemas. Turiu pasakyti, kad transportas ir turizmas yra įtin svarbės rytis ES, tai daro didžiulį įtaką ekonomikos augimui, užimtumui, socialiniai plėtrai. Labai svarbu, kad tam būtų skiriamos reikalingos lėšos, nes tai gali tapti įtin galinga priemonė mūsų rankose kovojant su e-, ekonominiu nuosmukiu ir nedarbu. Labai svarbu užtikrinti paslaugų diversifikavimą, kad ES išlaikytų savo pozicijas kaip populiar, populiari turistinė destinacija. Tad norėčiau padėkoti pranešėjų, šešėliniams pranešėjams už puikų bendradarbiavimą ir visiems kolegoms, kurie pateikė pasiūlymus dėl bandomųjų projektų bei parengiamųjų veiksmų. Tikiuosi, kad daugumai jų bus pritarta. Ačiū. Dėkui, ponai Artu, panas Telička. Ačiū ponia pirmininkė, ponia Marašanai, malonu su jumis susitikti. Keletas pastabų dėl prioritetų, kaip jūs pats sakėte. Mm, vargu ar būtų galima e, nustatyti kitus prioritetus. Na, žvelgiant į transporto komitetą ir mūsų darbą transporto sektorėje, tai tie du prioritetai, kuriuos nustatėte, yra tarpusavėje vienas kitą e, papildantis. Transportas yra vienas iš augimo veiksnių ir užimtumo taip pat, bet saugumo klausimas taip pat yra su tuo artimai susijęs. Todėl būtų labai gerai ateityje įsivaizduoti, kaip tas finansavimas skiriamas saugumui galėtų būti panaudotas ir tokiu būdu, kuris būtų susijęs su transportu. Vienas pavyzdys - oro uostai. Manau, kad tai yra tinkamas klausimas ne tik dėl teroristinių išpolių, bet ir dėl to, kad mes matome, kokią naštą tenka nešti oro uostams ir neturėtume komplikuoti keliaujančiųjų e, žmonių gyvenimą, o palengventi jiems tas keliones. Ir ta prasme galima būtų numatyti e, tai, ką aš vadinu e, to tarpusavio ryšių Aš e, džiaugiuosi, kad e, paskelbta jau bus padidintos lėšos tam tikroms rytims. Tačiau reikia tai įsivaizduoti taip pat ir e, tai sumažintais asignavimais anksčiau, todėl dar reikia tam tikrą erdvę užpildyti, bet kaip ten bebūtų, ženklas yra pozityvus. Klausimas man kyla visgi, su tokiu palyginimu. Interrail projektas. Jis iš pradžių buvo pasiūlytas kaip kažkoks mega projektas, sakyčiau. Nesu įsitikinęs, kad jis, ar jis turėjo prisidėti prie jaunimo švietimo, ar bendros europinės transporto erdvės, Man atrodo, kad tai buvo diskriminuojantis pasiūlymas, nes kalbama tik tai apie vieną transporto rūšį. Ir tai reikės žvelgti. Manau, kad čia ketinama investuoti į tai, kas turi stiprią politinę dimensiją, bet tai turi atitikti ir kriterijus, kuriuos aš minėjau ir kuriuos minėjote jūs. Tai, yra, tai neturi būti daroma kitų sėkmingų projektų sąskaita. Tai jeigu tai palygintume su aštuoniais plus minus e, procentiniais punktais biudžeto sumažinimo galėjo ir EGNOS, tai labai gaila, nes galėjo ir EGNOS investicijos yra investicijos į ateitį, kurios turi transporto dimensiją, paslaugų klausimas čia yra taip pat, kuris nepakankamai yra išdiskutuotas ir taip pat saugumo. Ir tas sumažinimas E, turint galvoje tą interrail nuotikį, e, nuvilia. Na ir jūs sulauksite signalo iš mūsų, iš mūsų frakcijos e, dėl to. Dėl kitų dalykų, ponia Murašanai, galėčiau prisidėti prie kitų klausimų, kurie buvo iškelti. Panas Tošanovskis kalbėjo apie privačias investicijas. Aš sakyčiau, kad čia turime rimtų galimybių E, susijęti įvairias finansinės priemonės ir manau, kad galėtume tai daryti e, tokiam sektoriniam dėmesio, sektoriniam dėmesio plėtojimui ateityje. Ačiū. Dėkuoju, patričkai, ponia Kilinin. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu atsisak... atsiprašyti panos Panešino vardu, kuri yra mūsų šešėlinė pranešėja. Jos nuomonė būtų svarbu skirti daugiau lėšų daugiau modaliniam transportui, ypač daugiau investuoti į geležinkelių ateitį. Nes šiuo metu atrodo tam kyla tam tikrų iššūkių. Ir kalbant apie judumo paketą, mums reikia tolesnių diskusijų apie finansavimą dėl naujovių potencialo. Mažai CO2 išmetačių technologijų nu, ir naujovių klausimų. Man atrodo, kad klimatas, klimato kaita ir emisijos turi būti integruoti į vairias sritis. Toliau dėl mūsų agentūros sritie, e, tai ateities. Čia vėlgi kyla klausimas dėl žmogiškųjų išteklių. Pavyzdžiui, transporto emisijų stebėsena ir kontrolė. Tai tiek iš mano pusės. Na, toliau ponas Bas Ekut, prašom. Ačiū, pirmininkė. Jau esame kalbėjusi su pranešėjų Envi komitete, dabar vėl transporto komitete, jeigu kalbėsime apie jūsų prioritetus, kurių centre yra saugumas ir darbo vietos, aš galiu sutikti, tačiau reikia kalbėti ir apie tai, kokios čia darbo vietos turimas galvoje. Mums reikia ilgalaikių darbo vietų, darbo vietų ateičiai. Ir apie tai reikia diskutuoti. To šiek tiek trūko tuomet, kai jūs e, siūlėte tuos prioritetus nustatyti iš pat pradžių. Ir tai bus svarbiausia diskusija. Kokios bus tos ateities darbo vietos? Ir hmm, biudžete mes turime galimybę padaryti teis, kažką teisingai. Ir kalbant apie transportą, tai reikia galvoti apie tai, kokią infrastruktūrą statysime. Nes dabar statoma infrastruktūra egzistuos dešimtmečius. Tai aš sutinku su, su kolegė Kilonen kad jeigu tuo pat metu mes norime metu atitikti klimato tikslus, reikia užtikrinti, kad statoma infrastruktūra atitiktų tuos ilgalaikius klimato tikslus. Žinoma, jeigu G7 Europa kalba apie Paryžiaus sutarimo įgyvendinimą, tai mes namuose turime daryti taip pat teisingus dalykus. Aplinkos apsauga ir darbo vietų kūrimas turi eiti ranką rankon. Ir to turi reikalauti ir Europos parlamentas. Aš būčiau norėjęs, kad jūs daugiau būtumėte apie tai kalbėjęs įžanginėje kalboje, bet aš sieksiu, kad mes tai ir padarytume. Todėl mes siūlome tam tikras biudžeto eilutes ir bandomosios projektus. Vienas svarbiausių dalykas yra švietimas, aiškinti vaikams, kas tai yra, kas yra tvarus transportas, tai yra labai svarbu. Nes pradedant nuo švietimo, tai tai gali turėti ilgalaikį poveikį ir tam yra reikalingas ES biudžetas. Tokių dalykų mes ir norime e, biudžete ir tikimės, kad e, artimai bendradarbiausime su jumis kaip su pranešėju. Panas Golniš. Merci beaucoup, madame la. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš apsiribosiu Tik tai vienu aspektu aš išklausiau informaciją ap, iš pranešėjo apie biudžeto e, ir e, saugumo prioritetus, tai yra tikslai, kurie visiškai mm, normalūs, juos reikia palaikyti, informacija apie Erasmus programą. E, taip pat iš tikrųjų viena iš, tai yra viena iš tų programų, kurios e, pasiteisina ES, kur išvengiama biurokratijos, žinome tos programos sąnaudas ir žinome, kokia yra nauda. Ir aš e, pasisakau už tokias programas ES kur piliečiai gali irgi pasakyti savo žodį ir, e, ir įvertinti jas. Bet kita vertus turime būti pakankamai atsargus. Aš e, dirbau kalbų dėstymo fakultete, kur buvo dėstomos 27 kalbos ir, e, ir, ir tų valstybių istorija. Ir, Mes bandėme užtikrinti, kad tie studentai, kurie mokosi ispanų kalbą, galėtų pusę metų e, galėtų praleisti Madride ir kad jeigu jų tėvų finansinė padėtis neleidžia to daryti, vis tiek, kad tai būtų įmanoma. Arba e, kad tie studentai, kurie studijuoja prancūzų kalbą, galėtų gauti pakankamai žinių Prancūzijoje. Bet mes turime būti pakankamai griežti dėl kriterijų. Ne tik tai Erasmus programą turiu galvoje, bet ir kitas programas, kurios e, yra įgyvendinamos vietinių lygmenių. Kartais čia užsijimama universitetiniu turizmu ir kuomet e, e, jaunimas gali lankytis užsienyje, aišku, tai gali būti geras ir teigiamas dalykas, tačiau nebūtinai kiekvienu atveju tai prisideda prie profesinio tobulėjimo. Jeigu tas studentas jau turi tam tikrą, pasiekęs tam tikrą lygį, toje srityje, kurią studijuoja, tai, e, tai yra gerai, reikia tokių minimalaus lygio, minimalių žinių ir mokantis kalbų, kuomet e, studentai yra siunčiami į užsienį. Nes be šitų minimalių žinių tai bus tik tai turistinė patirtis, bet e, profesinių požiūrių, akademinių požiūrių be didelės naudos. Bet šiaip aš esu e, tos nuomonės, jog tai yra teigiama programa, reikia ją plėtoti ir toliau. Aš nežinau, koks yra konkretus jos ryšys su darbo rinka. Aš manau, kad e, nedarbo priežastis yra e, specifinės, visiškai kitos. Manau, kad tai susiję ir su tuo, kad mes atveriame sienas užsienio prekiams, užsienio konkurencijai, toms valstybėms, kur atlyginimai yra 10 ar 20 kartų mažesni, tai yra struktūrinės problemos ir mes negalėsime tų problemų išspręsti vien tik tai biudžetinėmis priemonėmis, bet kalbant apie e, mokymą, tai aš pasisakau už mainus su užsienio valstybėmis, tik tai reikia taikyti griežtus kriterijus ir reikia, kad tos programos būtų siūlomos tiems studentams, kurie turi pakankamai žinių ir gali pasinaudoti tomis galimybėmis naudingai. Dėkuoju, ponia Golniš. Aš esu transporto komiteto pirmininkė. Aš labai dėkuoju Jums už tai, kad pateikėte informaciją apie Erasmus programą, tačiau e, ne aš užsijimu šitais klausimais, nes aš norėčiau, kad e, Jūs geriau komentuotumėte inter, Interrail Aš e, ne pats sugalvojau, kad reikia kalbėti apie Erasmus, o pranešėjas tai paminėjo, o Erasmus yra tiesiog susijęs su transportu ir turizmu, todėl kad čia kalba sukasi apie e, e, tarptautinius mainus studentų. Tai aš reagavau e, labiau į tai, ką sakė pranešėjas, negu, negu kad kiti komiteto nariai. Bent jau mes išklausėme jūsų informaciją apie Erasmus. Viv de Kamp. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju. Taip pat. Rašė Murešan. Tris dalykai. EFSI. Visų pirma. Kaip EFSI žiūri biudžeto komitetas? EFSI 1 ir EFSI 2. Ar viskas čia yra aišku ir ar tai yra tinkama ES investicijų politikos tasa, kaip e, pranešėjas Nes EFSI, turint omenyje, kad EFSI yra tam tikras paskolos, tai ar iš tikrųjų nes tuo konkrečiai prisidedame prie investicijų e, didinimo. Norėčiau jūsų nuomonės to klausimu. Toliau e, sanglaudos fondo galimybės panaudojimas transporto sektoriuje. Kokios čia yra praktinės galimybės? Ar galima būtų naudotis sanglaudos lėšomis transporto sektoriuje? Kaip jūs žiūrite į tai biudžeto komitete, į tokią galimą perspektyvą? Ir Turiu pasakyti dar vieną dalyką dėl Interrail. Aš nenoriu, aišku, čia kelti problemų, bet jeigu komitet, kom, komisijos nuomonė nebus tam skirtas biudžeto eilutė, Mes e, esame pasisakę už tai, kad turi būti kūriamas naujos biudžeto eilutės, reaguojant į kai kurias strategijas. Panas tai, ką sakė panas Teliška, panas Landsberg, kiti kolegos, aš. Ir e, tas pats pasakytume apie ponę Harms. E, beje, aš prisimenu, jog mes esame diskutavę apie tai praeitįje. Dėkuoju ponui Vivendekam. Dabar žodis ponui Kramer. Dėkuoju. Dėkuoju už komentarus. Mes pasisakome už tvarumą, už užimtumą. Aišku, tai yra e, galbūt tam, tam tikri traparetiniai žodžiai, tačiau tai yra svarbus dalykai. Realybė tai patvirtina. Vokietijoje buvo priimtas e, sprendimas uždaryti geležinkelio projektą. Dabar mes matome, kad e, darbo vietos yra kuriamas e, kitur. Mes investuojame į ypač didelius projektus mano mėgstamiausias projektas Lionas Turinas, 12 milijardų eurų. Prancūzijos audito rūmų nuomonė 20-57 e, milijardai e, bus e, to projekto sąnaudos. Ir jog čia kalbas apie ne tris, bet penkis greituosius traukinius. investicijos yra didelis, tačiau darbo vietų sukūriama pakankamai mažai. Jeigu pasižiūrėtume per šitą prizmę į kitus e, projektus, tai pamatytume, kokia yra padėtis ir noriu žinoti, kokia bus jūsų pozicija dėl mažesnių projektų, dėl geležinkelių projektų, kurie E, apima trumpas distancijas iki 50 km, nes daug tokių projektų sustabdyta, nes jie nerantabilus. Tačiau e, Vokietijoje iš, iš 23 oro uostų e, 17 yra nuostolingi. Tuo tarpu geležinkelio sektorius sukuria daugiau darbo vietų ir yra švaresnis aplinkosaugos požiūrių. Kokia jūsų nuomonė šitais klausimais? Kokia komisijos pozicija? Pone Maisneriu. Dėkuoju. Aš kalbėsiu labai trumpai. Daug svarbių dalykų šiandien jau buvo pasakyta. Mums reikia kiekvieno cento, kurį mes galim panaudoti. Tai svarbu ne tik tai transporto sektoriui, bet ir vidaus rinkai, mūsų e, palidovų finansavimas turi taip pat vykti toliau. Kalbant apie Interrail, ponas Van de Kamp kalbėjo apie mano bičiulį Alex Lansdorf. Yra pasiūlymas dėl jaunimo Interrail kontekste. Galbūt tai atrodo labai teigiami dalykai, tačiau turime pažvelgti giliau į juos, kokia yra papildoma viso to nauda. Tie, kurie gyvena, pavyzdžiui, e, Airijoje, mes turime siekti, kad Europos jaunimas e, ben, bendrautų. Tuo tarpu tos dovanas, kurias jūs numatot, nebūtinai yra labai geras dalykas. Dėkuoju, ponė Mesner. Aš e, norėčiau priminti, ponia pranešėjau, jog jūsų vaidmuo yra labai svarbus ir jūs turite žiūrėti į ateitį. Aš turiu galvoje, jog dabar mes negalim galvoti apie trumpalaikę perspektyvą vien tik tai. Mes turime galvoti ir apie ilgalaikę perspektyvą dėl dviejų priežasčių. Visų pirma, jog dėl to, kad ekonominių požiūrių mes neturim pakankamai lėšų, ES biudžetas nėra pakankamas, kad galėtume daryti absoliučiai viską. Jūs turėjot numatyti iš anksto breksitą ir iš anksto numatyti, kad biudžeto pajamos sumažės. Kitas dalykas, kai sakau, kad reikia žiūrėti ateitį, tai e, projektas transporto srityje yra paprastai pradedamas uh, E, ir tęsiamas keletą metų. Mes nebegalime sauliaisti pradėti tokių projektų, kurie daro neigiamą poveikį aplinkai ir kurie nekuria naujų darbo, darbo vietų, taigi jie žalingi ir ekonomiškai. Ir audito rūmai rašo vis daugiau ataskaitų, kur yra e, sakoma, jog Europos e, Sąjunga e, leidžia pinigus netikslingai ir kašto graža yra nulinė. Galim kalbėti ir apie Interrail. Aš manau, kad tai yra svarbi ir, ir būtina priemonė dėl dviejų priežasčių. Visų pirma, todėl, kad mes turime stiprinti Europos pilietybės projektą. Tai yra, kad kalba čia sukasi apie ES projekto likimą. Tai galėtų būti kultūrinių mainų priemonė, ypač svarbi jaunimui, aš manau, kad reikia ją stiprinti. Esu įsitikinus, aišku, e, tai kainuoja 3 milijardus, tačiau, kuomet kalbam apie jaunimą, tai e, e, jaunimas yra mums be galo svarbus, nekainuojamas. Ir kadangi mes Čia kalbam apie eksperimentavimą. Ar tai, ar tai bus finansuojama iš Erasmus Plus, ar ne? Žinome, kad Erasmus Plus yra naudinga programa. Tad kaip jūs numatote spręsti šitos dalykus? Ir kitas dalykas. Mūsų komitetas sutarė dėl ateities sektorių svarbos, jūs kalbėjote apie geležinkelį, mes e, kalbėjome apie mums prioritetinius dalykus, nes ateityje miestų tvarus judumas bus be galo svarbus, e, skaitmeninės technologijos transporto srityje, tad kaip jūs žiūrite į tos dalykus ir kaip numatote e, užbėgti įvairiems įvykiams už akių, prognozuoti ateitį. Ačiū kolegos, ponia pirmininkė. Pradėsiu galbūt nuo pirmininkės paskutinių žodžių. Pritarsiu, kad transporto srityje mums reikia ilgalaikės perspektyvų ir projektų, reikia žinoti, kokioje aplinkoje veikiame, nes paminėjote ir breksitą. 18 metais breksitas dar neturės ES biudžetui poveikio, nes Kitais metais Junktinė karalystė tebe bus ES narė. Tai reiškia ir toliau turės visas teisės ir galės naudoti visomis privilegijomis. Taip pat turime suprasti, aišku, kokiame kontekste aptarėme biudžetą. Biudžeto projektas, kurį pristatė šį rytą komisijos narys Oettinger, sudaro iki, iki 163 milijardų eurų įsipareigojimų. Tai yra didžiausias absoliučia reikšme biudžetas siūlomas sąjungos ir turime suprasti, kad tai susilauks klausimų ateityje. Kaip sakiau, breksitas dar neturės įtakos biudžetui kitais metais. Pats faktas, kad tai daugiametės finansinės peržiūros procesas yra blokuotas iki rinkimų Junktinėje karalystėje, tai kol kas negalime būti tikri, ar tas kitų metų biudžetas bus pagristas 13 metų biudžeto prioritetais, kai sutarėme dėl daugiametės finansinės programos. Kai bus padidinta peržiūra, turėsime galimybę atsižvelgti ir naujus prioritetus. Beje, turiu pasakyti, kad Junktinė karalystė būtų viena iš daugiametės finansinės peržiūros e, naudos gavėjų. Nes ką darysime su tą peržiūrą? Daugiau pinigų skirsime į horizontą 2020, 20 milijonų eurų, daugiau pinigų į tinklų sujungimą, į kosmę, Erasmus, į tuos sėkmingus projektus, o Junktinė karalystė daugiausia gauna pajamų iš horizontas 2020 dėl gerų priežasčių, nes Junktinės karalystės universitetai yra lyderiai pasaulyje puikiai žinome, kad Junktinė karalystė turi puikių tyrimo centrų. Tai pagal Horizontas 2020 gaus naudos iš daugiametės finansinės programos peržiūros, nes tuomet bus skirta tam, tai programai ir daugiau lėšų. Dėl Interrail keli kolegos taip paminėjo. Čia biudžeto ir jūsų komitetai yra labai svarbus. O iš komisijos mums reikia aiškiaus projekto poveikio įvertinimo, nes Kol kas turime kelias nuomonės, keli dalykai, kurias minėjo ponas Reiškia, ponia Maister, ponas Vindenka, Manenkamp yra svarbus dalykai ir mums reikia žinoti tiksliai. Jeigu skirsime pinigų interrail projektų, kiek tai kainuos, jūs paminėjote sumą, kuri vertinama skeptiškai. Tai suma būtų panaudota, jeigu kiekvienas pilietis pasinaudotų pagal esamą kainą ir o aiškiai būtų taikoma nuolaida, bet kol kas nežinome, kokia ta nuolaida būtų. Taigi turime dar žinoti, kiek mums tai kainuos, turime žinoti, kokį pozityvų poveikį tai padarytų ekonomikai. Remiantis tuo faktu, kad jaunimas keliaus, jie išleis kažkiek pinigų, parems tų šalių, kurias keliaus ekonomika. Taigi iš pradžių, kai kalbėjome apie Erasmus, tarptautinė patirtis rodo, kad nu, jaunų žmonių konkurencingumas darbo rinkoje pagerėja. Žinau, kad jeigu mėnesį pakeliausi, tai ne tas pats, kas e, parašyti daktaro disertaciją kitoje šalyje. Bet tai yra svarbus e, žingsnis, ypač 18 metų amžiuje. Aš pritariu pirmininkės nuomonėj, kad reikia kurti Europos tapatybę. Jaunuoliai susipažins su E, svetima kultūra, pasimokys kalbos ir taip toliau, ir taip toliau, pasimokys apie Europos integraciją. Reikia sąžiningo to projekto įvertinimo, kad galėtume priimti sprendimus ir kad žinotume, kokie vertinimai, vertinimai yra realūs. To vertinimo neturime, paprašome komisijos pateikti tokį vertinimą. Ir manau, kad tai galėtų būti mūsų bend, dviejų komitetų bendros pastangos. Reikia daryti komisijai sprendimą, kad jį pateiktų vertinimą ir po to galėsime sąžingai apsispręsti, kaip darysime tai, kiek tai mums kainuos. Dėl EFSI. Ponas Vim Vandenkamp kalbėjo apie tai. Komisija siūlo, kad EFSI pratestų EFSI 2 projektas, bet Jūs žinote, mano nuomonė taip pat, aš visada sakiau, kad tai yra geras projektas, nes padeda užpildyti investavimo spragą. Tačiau turime žinoti, kokia yra reali pridėtinė vertė naujovių, papildomumo prasme. Kol kas EFSI pratesimas panaudojant EFSI2 tai reikštų, kad ES biudžeto garantija padidėtų nuo 16 iki 26 milijardų eurų. Bet absoliučiais terminais tai reikštų, kad mūsų indėlis padidėtų nuo 8 milijardų ne iki 13, nes nebūtų taikomas 50 procentų santykis, bet 40, taigi tai būtų mažiau. Kitais metais biudžetui pagal komisijos pasiūlymą tai reikštų, kad bendra e, signavimų marža, įsipareigojimų marža būtų 640 milijonų, o biudžeto ir ekonomikos komitetai pasakė ne komisijai Jie nori mobilizuoti ir Europos tinklų sujungimo priemonės e, lėšas. Taigi, vienas centas netimamas iš Europos tinklų sujungimo priemonės, finansuojant EFSI. Jeigu ir tęsime EFSI projektą, tai iš bendrų įsipareigojimų. Dėl bandomųjų projektų. Čia situacija yra labai paprasta. Visi kolegos pateikė savo bandomosius projektus iš ankstiniam vertinimui. Jie buvo pasisti biudžetui projektui iki termino, užės 30. Mes visus juos nusintėme Europos komisijai, kad jį pateiktų savo vertinimus ir kai gausime tuos vertinimus, žinosime, kuriems projektai suteikta A ar B kategorija komisijos. Tuomet parengsime paketą. Kaip buvo ir praeitėje, mes prioritetą suteiksime tiems projektams, kurie gavo A ar B įvertinimą. Taigi, jeigu jūsų projektai sulauks A ar B įvertinimą, įvertinimo jūsų projektai bus e, finansuojami, na, o jeigu jūsų projektai gaus prastesnį įvertinimą, turėsite juos pagerinti ir pateikti juos kitais metais. Reikia siekti na, balanso tarp visų parlamento komitetų, tačiau kaip buvo ir pernai, šį kartą transporto komitetas esu įstikinęs pateiks įdomių projektų, kuriuos būtų galima įtraukti į galtinį paketą. E, mielas Basai, aišku, tu teisus Aš taip pat noriu, kad Europos ekonomika evoliucionuotų ir būtų kūriamas stabilios darbo vietos pagrindos, pagristos pridėtinė verte ir taip toliau. Ir horizonto 2020 padidinimas yra teigiamas visose srityse ir Europos tinklų sujungimo priemonės prasme. Jūs visiškai teisus, mes e, įsipareigojame Envi komitete siekti, kad kai biudžetas bus išdalytas pagal programas ir projektus, turime būti įstikinę, kad klimato tikslų būtų siekiama ne tik kaip politinių tikslų, bet ir kad remtume tas ekonomikos rytis, kurios leidžia užtikrinti stabilės, gerai apmokamas darbo vietas pagrėstas naujomis ir dėrėtų su tą aplinką, kurioje gyvename. Iš mano pusės akivaizdu, kad aš esu atviras ir vietos bendradarbiavimui tarp mūsų komitetų yra. Dar kartą dėkoju Jums už susitikimą ir dėkoju už daug įdomių idėjų, kurias Jūs pasiūlėte. Ir sieksime tęsti mūsų dialogą ir bendradarbiavimą ateityje, kol biudžetas bus patvirtinęs rudenį. Ačiū. Rapporteur, vous êtes toujours le bienvenu. En tout dėkoju, visuomet e, e, būsite laukiamas mūsų komitete ir e, mes e, jums pateiksime savo poziciją, savo nuomonę dėl biudžeto ir taip pat išklausysime ir toliau jūsų nuomonę šito klausimu. Mes nenorėtume, kad e, e lėšos transporto sektoriui būtų mažinamos. Dėkoju už. E, jūsų pranešimą ir iki labai greito pasimatymo. Dėkuoju. Et... Oui, oui, vous pouvez le dire encore parce que la... Monsieur Kramer, bonjour. Monsieur Kramer reçoit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 Žodis nuomenės referentas. Well, thank you, Chairman. And... Uh, Ačiū labai, ponė pirmininkė. Taip, norėčiau pakomentuoti. Visų pirma, norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams ir koordinatoriams už tai, kad mane tai palaikė ir kad buvo mm, bandama užtikrinti, kad būtų mm, bendra kompetencija rasta su aplinkosaugos komitetu. Dėja, tai nebuvo itin sėkminga ir nemažai tokių pavyzdžių jau yra transporto komitete. Mes e, kartais atrodo, e, kad galime tapti tiesiog aplinkosaugos komiteto tokiu pakomitečiu. Gaila, kad mus taip nuvertina. Juk mes esame svarbus komitetas, to, to reikėtų nepamiršti ateityje. Tačiau situacija yra tokia, kokia yra. Ir Net nebejoju, kad šešėliniai pranešėjai turi pranešimo kopiją. Kalbant apie įžanginę dalį, aš pirmiausia norėjau išdėstyti priežastis, kodėl atsidūrėme tokioje situacijoje, kodėl turime apie tai kalbėti. Taip pat norėčiau priminti komitetui, kad e, tai tas klausimas atsidūrė į kavą tarptautinėje civilinės aviacijos organizacijoje, todėl kad e, socialdemokratų, ACR, ALDE, kitų frakcijų nariai E, suvokė, kad ES ATLP sistema skirta aviacijai dėja niekur nevedė, kad kilo nemažai problemų, tokių konfliktinių situacijų, kad buvo taikomas nereikalingas spaudimas prekybiniams sandariams ir taip toliau. Ir būtent nusprendėme, kad reikėtų imti šio darbo ir komisijos e, pirmininkas taip pat priėmė panašų sprendimą, tad džiaugiamės to, kad komisaras Valsas dabar e, dirba iš vien su mumis. Aš pritariu tai pasauliniai sistemai ar schemai ir Aš tikrai niekada nenorėjau elgtis nerealistiškai, neracionaliai, tačiau man atrodė, kad ES masto schema būtų m, tokia gana probleminė ir e, taip ir nutiko. Džiaugiuosi, kad komisaras e, taip puikiai padirbėjo, atstovavo mūsų interesus Monrealyje. Ir žinau, kad yra apie 70 šalių, kurios norėtų prisijungti prie Korsija e, schemos, busimos Korsija schemos. Ir, man atrodo, tai apims apie 85 procentus aviacijos rinkos. Tai tikrai svarbus žingsnis. Dar vienas dalykas. Reikia nepamiršti ir to, kad yra 121 sutartinė, sutarties šalis, į kavą sutarties šalis. Ir mes kaip ES institucijos turime stebėtojo statusą, mes nesame kaip sutarties šalis, tad svarbu atsižvelgti kitų 165 šalių nuomonės ir be abejo jos turi teisę pareikšti savo nuomonę, kaip ta kursėja schema turėtų funkcionuoti. Mes tikrai negalime e, e, keisti e, į kao suformuoluotų protokolų, tai yra jungtinių tautų organizacija ir mums reikės dirbti atsižvelginti, tai atsižvelginti tuos ribojimus. Man atrodo, kad pakeitimuose tai visai neblogai atsispindi ir, kaip jau minėjau, darbas su komisaru Valsu vyksta visai neblogai. Praeisiais metais vyko tas susitikimas Monrealyje, jo rezultatai buvo tikrai geri produktyvus susitikimas. Na ir pakeitimų itin daug nepasiūlėme, palaikome komisijos pasiūlymą, tačiau yra keletas patobulinimų. Um, man atrodo, kad labai svarbu, kad um, IKAO specialusis komitetas turėtų galimybę toliau vykdyti savo pradėtus darbus. Ir man atrodo, kad nei transporto komitetas, nei kažkoks kitas Europos parlamento komitetas turėtų dabar pradėti dėlioti, kaip turėtų atrodyti korsėja e, schema. Kalbant apie šią programą, mes norime tarptautinės pasaulinės rinkos priemonės, kurios visi galėtume laikytis. Reikia kalbėti ir apie tai, kaip tai būtų taikoma EEE e e šalims. Reikia nepamiršti ir to sustarimo skirto Šengeno zonos e, narėms. Na ir kalbant apie atitikti, apie tai, kas yra tarptautinis skrydis, be abejo, tai yra skrydžiai iš trečiųjų šalių ar į trečiasias šalis, tačiau yra ir skrydžiai ES viduje, kuriuos būtų galima traktuoti kaip tarptautinius skrydžius ir tai yra itin svarbu. Apie tai kalbu viename iš pakeitimų. Labai svarbu užtikrinti, kad nebūtų schemų dubliavimuose, kalbant apie tai, kaip valstybės narės, kaip avia kompanijos tai taikys praktikoje. Antrajame pakeitime e, kalbu apie skrydžius EEE e e viduje Ten yra sakoma, kad um, viena kitai prieštaraujančios ar besidubliuojančios schemos vietos ar regionių lygių neturėtų būti vykdomos. Ir kalbant apie tokias schemas, jos turėtų būti mm, taikomos tinkamai, turėtų būti taikomos e, ir vietiniams skrydžiams, jeigu to pagydauja valstybė narė. Ir jeigu būtų keletas skirtingų schemų, tai tikrai apsunkintų situaciją, tai būtų neįmanoma, būtų tikras uh, biurokratinis košmaras ir tai būtų įtin brangu ir Europos aviacijos sektoriui. Tai tikrai nebūtų naudinga nei ilguoju laikotarpiu. Taip pat pranešime kalbu apie tai, ką nuveikėme šiame komitete. Aš e, pati taip pat dirbau Rytrio komitete, kai buvo pradėtas Galilėjo programos įgyvendinimas. Cezar, e, bendro dangaus programa, švaraus dangaus programa, e, taip pat e, švaraus dangaus trečioji programa yra įgyvendima pagal horizontas 2020. Man atrodo, kad įmamės tokio gana aktyvaus požiūrio, aktyvaus vaidmens transporto komitete ir tai buvo pripažinta ir prieš keletą metų, reikėtų tai pripažinti ir dabar, kai kalbame apie tokio pobūdžio transporto daromo poveikio švelninimą. Dabar dėl smulkių orlaivių operatorių. Jiems yra taikoma išimtis, kalbant apie ES e atalpą sistemą. Išimtis e, taikoma ir bandomiesiems skrydžiams, tad jie, jie į tą schemą nepatenka. Taip pat žinau, kad e, buvo išsakyta abejonių dėl galimų orlaivių nukrypimo, kad, kaip pavyzdžiui, tiesiog pasikeičia kelionės maršrutas, kokia, kokia schema tokiu atveju būtų taikoma. Reikėtų nepamiršti ir to, kad e, korsėjai yra, e, nėra tas pats, kas ES atlps sistema ir jų negalima painioti, tai yra du skirtingi dalykai. Todėl komisijos dokumente paroje vietoje išbraukiau ten esantį tekstą. Man atrodo, kad 28-asis jų įtrauktas straipsnis yra gana perteklinis. Dar viena svarbis rytis. Dėl to, kur e, nukeliaus gaunamos pajamos ateityje. Ir kalbant apie ES atalpą sistemą, ten trūksta aiškumo. Tos pajamos, kurias surinktų valstybės narės, būtų skirtos klimato kaitai ir, ir taip toliau, tačiau trūko aiškumo, trūko konkrečių apibrieščių. O juk puikiai žinome, kad neretai pinigai nukeliauja visai ne ten, kur turėtų. Tad mano pasiūlymas būtų toks. Visas pajamas, kurias surinks valstybės narės iš korsijos schemos ateityje, turėtų būti uh, surinktos atgal ir panaudotos būtent um, aviacijos sektoriui, e, siekiant paremti tą sektorių, siekiant mūsų tikslų, e, siekiant švaresnės, žalesnės aviacijos. Uh, ir taip pat užtikrinant, kad aviacijos sektorius išliktų konkurencingas ES. Na, nu, jeigu gausiu pajamas iš prasidėjo programos ir panaudosiu jas kitur, na, vargu ar tai duos kažkokią naudą mūsų siekiams susijusiems su aviacija. Tad tiek būtų trumpai, nenorėjau per daug išsiplėsti, bet to lai, lankiausi Envi komitete šyrit, e, esu viena pakeitinių narių ir klausiausi ten vykusių diskusijų. Negaliu pasakyti, kad esu itin patenkinta kai kuriais išgirstais komentarais. Man atrodo, kad kolegoms pritrūko realistiško požiūrio. Ir buvo kalbėta apie SATLP sistemą ir mm, grįžimą prie jos. Tačiau problema yra tokia. Mm, negalėsime prie to sugrįžti, jeigu nebus įgyvendinama ta pasaulinės e, rinkos priemonės programa. Reikia suvokti, kad grįžti atgal neįmanoma, jeigu grįšime, tai tiesiog grįšime e, prie tos sudužusios geldos ir dalyvavimas toje pasaulinėje rinkos priemonėje, man atrodo, mes puikiai suvokiame, kad tai yra mūsų geriausia turima galimybė, todėl reikėtų vadovautis tokiu aktyviu požiūriu. Ir Manau, kad e, reikėtų leisti iki tarptautinės civilinės aviacijos organizacijai imtis um, jiems priklausančių veiksmų. Tad ačiū visiems, ačiū šešėliniams pranešėjams. Įdomu bus išgirsti kolegų komentarų šiandieną. Ir man atrodo, kad visai netrukus bus organizuota dar vienas šešėlinių pranešėjų susitikimas. Ačiū. Dėkuoju, ponai. Foster. Dabar iš karto suteiksiu žodį jūsų šešėliniams pranešėjams ir pirmiausiai ponui Ferber. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš e, e, atsiprašau, kad negalėjau dalyvauti jūsų pasisakymo pradžioje ir negirdėjau tos pradžios, nes turėjau būti kitame komitete. Tad e, Aš norėčiau padėkoti už šį nuomonės projektą pranešėjai. Dėkuoju Žeklin už jos panešimo projektą, kuris eina labai tinkama linkme. Kalbant apie CO2 išmetalus, tai transpor, e, transporto sektoriui čia tenka pakankamai rimta dalis ir oro transportui būtent, bet e, mes e, suprantame, kad turime keisti padėtį ne tik leidimų jų lygmenių. Visos tos e, priemonės leidžia mažinti išmetalus, bet nedaug. Labai svarbus aspektas yra infrastruktūros. Frankfurt, Frankfurte yra atidarytas naujas nusileidimo pakelimo takas ir tačiau padėtis pasi, pasikeitė. Aišku, infrastruktūros ir technologijos. Moksliniai tyrimai taip pat yra labai svarbus aspektas. Jeigu mes norime mažinti CO2 išmetalus, reikia modernių e, lėktuvų, nes e, jiems oro transportui tenka 5-6 procentai visų išmetalų. Mes tikėjomės, kad mums e, pavyks sumažinti bent 4 e, procentais. Todėl aš visiškai pritariu tam, ką sakė ponia Foster. Mes turime e, žiūrėti į tas priemonės ir e, skirti čia prioritetus aiškintis, kurios tos, iš tų priemonių leistų labiausiai sumažinti išmetalus ir siekti mūsų tikslų. Kita vertus, reikia, kad būtų sustarimas tarptautiniu lygmeniu. Dėl to, jeigu mes norime, kad šis klausimas, jeigu norime, kad šių tikslų būtų siekiama tarptautiniu lygmeniu, tad reikia tarptautinio susitarimo, pasaulinio susitarimo. Nes e, jeigu mes neįsime tą linkime, tai mes e, vaidinsim antraidį vaidmenį, o manau, kad mes to nenorime. Turime daryti viską, kas įmanoma, kad e, mokslinio tyrimų rezultatai būtų įgyvendinami Europos Sąjungoje. Ir turime remti tokias priemonės, kurios pasiteisina tarptautinių lygmenių, jeigu norime tarptautinės sistemos praeitie, kuomet buvo įgyvendama pirma ETS sistema, tai e, šitie dalykai, kaip vėliau paaiškėjo, nepasiteisino tarptautiniu mastu ir dabar reikia į tai atsižvelgti. Manau, kad e, kaip transporto komitetas mes galim parengti puikią nuomonę, esu optimistiškai dėl to nusiteikęs ir turime galvoti apie CO2 mažinimą oro transporto srityje, o tą mes pasieksime, jeigu numatysime tinkamus prioritetus ir turime būti susitelkę ir ryštingi, kad e, tos perspektyvos, apie kurias kalbėjo kolegos, taptų realybė. Fru ordförande, och tack så mycket. Ačiū. Norėčiau padėkoti poniai Foster Na, aš taip pat lankiausi Monrealėje kartu su kitais kolegomis. Ten e, vyko ne tik parlamento, tačiau ir komisijos bei tarybos delegacija ir mums buvo suteiktas stebėtojų statusas. Na ir tiesą pasakius, Monrealėje pamatėme, jog visi dalyvavę džiaugiasi tą tokią pasaulinę priemonę, jos sukūrimu. Na taip, galbūt buvo tam tikrų prieštaravimų, tačiau vis dėlto dauguma džiaugiasi tuo, kad bus tokia savanoriška sistema, kuri vėliau taps privaloma ir kad kiek daug dalyvaujančių narių yra. Be abejo, ne visos, ne visos šalis prisijungs prie šios iniciatyvos, tačiau man atrodo, kad pagrindinė mūsų misija dabar yra veikti taip, kad ta pasaulinė sistema būtų tvari, kad ji pritrauktų daugiau norinčių prisijungti. Ir šią prasme, man atrodo, kad komisijos pasiūlymas tikrai yra geras. Ten kalbama apie tos pasaulinės priemonės privalumus, kalbama apie mūsų indėlį, e, tokios sistemos sukūrimą, tad man atrodo, kad komisijos pasiūlymas tikrai geras. Labai svarbu, kad ta sistema būtų sukurta. Tai taip pat reiškia, kad reikia stengtis, jog būtų įgyvendintas ir Paryžiaus susitarimas valstybėse narėse, kad būtų imtasi reikalingų tolesnių žingsnių susijusių su klimato kaita. Ta O kalbant apie transporto komiteto pasiūlymą, man atrodo, kad labai svarbu nesusilpninti komisijos e, pasiūlyto varianto, reikia jį siekti patobulinti, tad galbūt ne viskam pritariu, ką ponė Foster pasiūlė savo e, pranešime, tačiau vis dėlto tai yra neblogas pagrindas tolesniam darbui. Be to, Rendi komitete vyksta paralelinės diskusijos, kurios yra įdomios reikėtų kalbėti apie tai, kaip būtų galima patobulinti komisijos pasiūlymą siekiant didesnio skaidrumo. Svarbu, kad visas procesas būtų kuo įmanoma skaidresnis. Na ir e, tikrai ketinu pateikti keletą pasiūlymų dėl pakeitimų. Dėkoju. Ačiū. Dabar žodis poniai Meister. und unterstütze. Jetzt, weil so vieles jetzt gerade, ich gemerkt habe, dass Markus Ferbers Ideen, das waren auch meine. Also jetzt fangen įdomu. Uh, Bet Markus Ferber ir aš sutarėme šito klausimu, kas galėjo pagalvoti, kad tai bus. Aviacijos ateitis, ateities e, lėktuvai buvo e, pristatyti 11 metais Ir e, mums e, svarbiausia yra, kad e, būtų mažinamas emisijos oro transporto sektoriuje. Mes e, matėme, jog e, apskritai Europoje šis sektorius, šiam sektoriui tenka m, pakankamai didelė dalis iš metalų ir mes turime mažinti tą dalį ir turime kalbėti apie judumą oro uostuose. Tai yra, kuomet e, laukiama pakelimo arba nusileidimo. Tai jau vieningas e, dangus Europos. Sakykime, jeigu skrendama iš Bilbao į Frankfurtą, tai iš pradžių reikia kristi į šiaurę, o paskui e, keisti kryptį. Kristi pro Prancūzijos e, pakrantės ir tai reiškia, kad yra sunaudojama labai daug kūro ir tai nėra logiška ir ETS sistema yra gera, tačiau mes turime veikti ne tik tai ES lygmenį. ES yra čia lyderė ir pionierė, tačiau turime galvoti apie tarptautinį lygmenį. Ir mes bandėme kita, kitus partnerius e, priversti, daryti jiems spaudimą, kad eitų tą linkmę, kurią mes norime, bet tai nepasiteisino, nes ES buvo žiūrima kaip į um, bandančią išgelbėti pasaulį nelabai realistinėmis priemonėmis. Dabar mes matome, kad naujasis Amerikos prezidentas bando su, išardyti tą, tą sistemą, sugriauti ją. Ir gaila, kad taip yra. Mes turėtume siekti, kad tai, ką pasiekėme aplinkos saugos srityje, čia būtų išlaikyta ir galbūt galime tai daryti be jungtinių valstijų. Aš manau, kad e, jūros sektoriui, oro transporto sektoriui labai svarbu, kad e, visi geros valios dalyviai veiktų kartu, visi tie, kurie yra pasirašę Paryžiaus uh, E, deklaraciją. Parlamentas iš principo jau yra pasisakęs už IKO 29 sesiją. Parlamento narių dauguma mano, jog reikia eiti tą linkmę, kurią siūlo IKO. Ir turime eiti link bendro Europos dangaus ir gyvendinti naujas technologijas. Pane Kiljonen. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju nuomonės referentai už nuomonės parengimą. Mes e, daug esame kalbėję, kaip turime gelbėti planetą ir taip pat apie įvairius sprendimus, kaip turime mažinti CO2 aviacijos sektoriuje. Aš manau, kad e, bendras Europos e, dangus taip pat galėtų padėti mums e, įtvirtinti bendradarbiavimą tose srityse, kur to bendradarbiavimo labiausiai reikia. Mes Čia tuo būdu galėsime įgyvendinti inovacijas ir gerąją praktiką Europoje ir aš manau, kad tai gali būti labai svarbu darant pažangą. Taip pat e, turime užtikrinti finansavimą, kuris padarytų galimus tokius pokyčius. Aš e, pasirengus nagrinėti tokius sprendimus, kuriuos siūlė tarptautinė jūrų e, organizacija dėl CO2 išmetalų mažinimo. Tuo atveju, jeigu per kelis ateinančius metus nebus e, rastas sprendimas tarptautiniu e, mastu. E, dėl to, kaip um, bus uh, naudojami taršos uh, leidimai. Mes turime panaudoti visas manomas priemonės, siekdami mažinti CO2. Ačiū pirminkė. Mm, gyvename klimato apribojimų pasaulyje, o emisijos didėja. Nepriimtina, kad tam leidžiama testis, net ir po Paryžiaus sustarimų pasirašymo. Mes žalėjai siūlome štai, kad nuo 21 metų Europos Sąjunga turėtų įgyvendinti ICAO e, e, rinkos priemonės Korsija per dabartinę ETS. 70 procentų emisijų turi būti neįskaitomas, kuomet paskirties šalis e, vykdo nacionalinės priemonės. Antra, klimato poveikis yra ne tik CO2 išmetimas aviacijoje. Ne CO2 klimato poveikis aviacijoje yra 4 kartus didesnis, todėl negalime e, įvertinti tai CO2, bet reikia visą klimato poveikį įvertinti. Kad tai būtų atsižvelgta, reikia taikyti multiplikatorių aviacijos išmetalams. Trečia, aviacija turi prisimti atsakomybę dėl savo e, išmetalų mažinimo ir aviacijai negalima leisti nei didinti, nei išlaikyti tokias pačias e, išmetalų lygmenis. Todėl mes siūlome taikyti linijinį mažinimo veiksnį nuo 24 metų. Ketvirta. Per ATS laisvi leidimai, nepamokami leidimai turėtų būti skiriami, kai yra e, CO2 nutekėjimo pavojus. To nėra aviacijos atveju. E, kaina skrydžių į Stokholmą į Briuselį kaina padidėtų vienu euru, o vidutiniam skrydžiui penkiais eurais. Netgi padidėjus leidimų e, kainai, tas kainos padidėjimas būtų menkas. Todėl e, reikėtų, e, kad išmeta visų leidimai būtų perkami rinkai. Ačiū. Dabar suteiksime žodį komisijai, ponia Graf iš klimato generalinio departamento direktorato. Ir negalima užmerkti akių dėl santykių tarp aviacijos, klimato ir panašiai. Šis klausimas yra labai svarbus. Prašom. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labadiena visiems. Taip pat noriu padėkoti pranešėjai Foster už pranešimo projektą ir šešėliniams pranešėjams taip pat. Ir e, šiaip padėkoti už bendrą komisijos pasiūlymą paramą. Mes mielai atvykome čia po diskusijos šį rytį Envi komitete, kur vyko gera diskusija apie tai. Keletas žodžių apie kontekstą. Kaip žinote, komisijos pasiūlymas pateiktas po rezoliucijos patvirtinimo ICAO asamblėje dėl pasaulinės rinkos priemonės, kuri vadinama Korsija, siekiant kompensuoti e, tarnės aviacijos emisijas viršiančias 20 metų lygmenį. Reikia pasakyti, kad e, rezultatai buvo šiek tiek menkesni, negu buvo mūsų viltis. Tuo pat metu tai yra labai savalaikis ir sveikintinas rezultatas. Tai yra pirmasis e, atvejis, kai kalbam apie tarptautinės aviacijos emisijas, ko labai reikėjo. Taip pat po Paryžiaus sustarimo, kur tarptautinė bendruomenė sutarė siekti apriboti pasaulinį temperatūros kilimą mažiau negu dviem laipsniais ir nuolat didėjant išmetalams e, oro transportas srityje, tai e, labai sveikintinas pokytis. Ir aišku, mes tai e, suprantame, kad tai yra pirmasis žingsnis. Tai turi būti įvelta į veikiantį mechanizmą ir turime tai padaryti iki 21 metų. O tas darbas, kuris mūsų laukia, yra labai svarbus, kad tą politinę rezoliuciją mes paverstume veikiančių mechanizmų. Ką tai reiškia, kai kas jau tai paminėjo, yra darybos, kurios vyksta į KAO dabar dėl taisyklių, kurios reikalingos, kad būtų galima įgyventinti Korsiją apie ką kalbame? Kalbame apie taisyklės dėl skaidrumo, dėl stebėsenos, ataskaitovybės, patikrinimų dėl e, išmetalų, kalbame apie registrus, apie kompensacijų kokybę. Tai yra labai svarbios taisyklės bendram schemos e, skaidrumui, jos apskaitai reikalingi baziniai tokie elementai, kad užtikrintume schemos integralumą ir veiksmingą veikimą. Taigi tos darybos šiuo metu vyksta, dalyvauja visos šalis pasirašusios tą rezoliuciją ir reikia dalyvauti aktyviai. Tai svarbu schemos kokybė. Ir dar vienas svarbus dalykas yra tai, kad 67 šalis praėjusiu metu asamblėje įsipareigojo prisijungti prie schemos nuo pirmosios dienos. Tai buvo politinis įsipareigojimas tuo metu prisimtas, kurį reikia paversti vidaus teisės aktais, nes galiausiai svarbiausia, kad tai pavirstų privalomais teisės aktais, vykdomaisiais teisės aktais. ir tai reikia vertinti kai kurių abejonių išreikštų kai kurių valstybių kontekste. Ir todėl komisija pateikė šį pasiūlymą, siekiant palengvinti likusi darbą į KAO kontekste. Tai reiškia, kad ateityje mes ketiname laikytis tokio požiūrio kaip ir iki asamblėjos ir atitinkamų metų kai bus visiškai aišku dėl korsėje gyvendinimo, bus jau sutartos taisyklės ir e, veiksmai šalių viduje, visą tai vertinsime ir peržiūrėsime. ES ETS sistemos veikimą. Toks yra komisijos pasiūlymo esminis aspektas. Dar vienas elementas, kuris svarbus, tai yra labai greitai siekti patvirtinti šį pasiūlymą, nes, kaip žinome, jeigu jeigu jis nebus patvirtintas labai greitai, sakykime, iki metų pabaigos, o e, bent jau būtinai iki kito atitikties ciklo pradžios, tai vėl grįžime prie pilno, pilnos aprepties taikymo. Todėl turime to siekti, kad nepakirstume pasitikėjimo iš mūsų partnerių pusės ir kavo pusės. Todėl mes esame pasirengę siekti greitesnio susitarimo su taryba ir parlamentu. Dėl dabartinių išlygų ir peržiūrų. Taip, mūsų atsakomybė yra palikti erdvės į KAO parengti griežtas taisyklės ir atsižvelgiant į tai, atsižvelgiant į bendrą vaizdą, reikia pradėti rengtis ir peržiūrai. Sakyčiau, kad tai, ta peržiūra turės būti vykdyta labai E, išsamei vertinus pokyčius tarptautinėje aplinkoje ir dėl Europos ekonominės erdvės vidaus skrydžių, kurie turi atitikti 2030 metų klimato tikslus. Taip pat tikimės, kad bus tam tikras įnašas ir iš aviacijos sektoriaus, kaip jau yra na, palyginti su 20 metų tikslu. Taigi tai yra labai svarbus elementas ir Čia dar reikia taip pat pasakyti, kad mūsų pasiūlymas yra neutralus, bus pas, tam tikrų galimybių mūsų dispozicijoje, tačiau šiuo metu nereikia tam užbėgti už akių ir žinoti, kad mums reikės vengti schemų dubliavimas. Ir kaip sakė ponia Foster, ką reikia turėti galvoje, Korsija yra susijusi su kompensaciniu mechanizmu, tai yra tarptautinių kreditų panaudojimo, o ETS yra susijusi su vidaus išmetalų mažinimo. Čia yra svarbus skirtumas, ypač kai kalbama apie indėlį siekiant 30 metų tikslų Europos Sąjungoje. Ir taip, kai kurios kitos priemonės yra mūsų dispozicijoje taip pat. Ir galėtų ir turėtų mm, mm, pagerinti situaciją. Tačiau faktas yra tai, kad mums reikia korsijos, kad panaikintume tą spragą. Ir mums reikia ir ETS, kad e, tą spragą panaikintume Europos Sąjungoje. E, reikia pasakyti, kad ši sistema veikia šiuo metu, atitiktis yra aukšto ligmens ir daug e, pasiekime kasmetinių pagrindų. Ir dar keletas dalykų pabaigai. Dėl Korsėje aš Mes visi visą širdimi bandome remti šią sistemą kaip galime, tačiau reikia tarti tam tikrą perspėjimo žodį. Nereikia sudaryti įspūdžio, kad e, tai yra tobula priemonė, kalbant apie tarptinius e, išmetalus aviacijos rytoje, turi gražu. Dar reikia pamatyti, kokios, kokios bus parengtas taisyklės. Turime rodyti savo atsidavimą, siekti tos pasaulinės sistemos, tuo pat metu turime būti atsargus prieš e, pateikdami kažkokius signalus dėl mūsų ketinamų ES ETS sistemos ir, ir e, ypač dėl vidinių skrydžių. Manau, toks balansas yra tinkamas. Kaip esame matėme, kai matome iš komisijos pasiūlymo, mes įtraukėme e, nuorodas į dalininius e, mažinimo veiksnius, atsižvelgiant ir į ETS peržiūrą ateityje. Mes tai padarėme, kad e, būtume nuoseklus kitų sektorių, kuriems taikomas ETS atžvilgių. Kaip sakiau anksčiau, reikia nuoseklumo, kai kalbama apie 30 metų klimato tikslą. Taigi tai svarbus aspektas. Na, o dėl kitų dalykų mes su jumis bendrausime ir aptarsime įvairius pakeitimus, kurie bus jūsų pasiūlyti ir esame pasirengę artimai bendradarbiauti. Ačiū. Merci beaucoup. Ačiū, pana Graf, už paaiškinimus. Dabar vėl labai trumpam žodį suteiksiu poniai pranešėjai. Prašom. Labai ačiū, dėkoju kolegams ir komisijai. Dėl to, kad komisija minėjo lininį faktorių ir jie turbūt pastebėjo, kad aš išbraukiau tą dalį iš e, originalaus dokumento aštuntuoju pakeitimu. Taip yra todėl, kad per anksti kol kas įtraukti linijinį faktorių, kai tai yra visiškai kitokia sistema galbūt. Dėl to aš jį pasiūliau jį išbraukti. Aš sutinku, kad komisija nori elgtis atsargiai, bet mes arba dalyvaujame ar ne, turime būti drąsesni. Kitaip nėra didelės prasmės dalyvauti diskusijose Monrealėje. Aš esu nusteikusi pozityviai, aš manau, kad tikrai galima parengti gerą sustarimą. Keletas komentarų buvo pateikta kolegų. Ačiū Markusui Ferberiui, jūs labai teisingai pasakė. Aš nemanau, kad pakankamai spaudimo daroma valstybėms narėms. Turime pajėgumų problemų orostose ir kyla visokių problemų e, rengiant per, per planavimo prašymus e, dėl lobistų. Ir galiausiai oro, orlaiviai stovi eilėse, degina kūrą, tai negerai nei aplinkai, nei vartotojams. Tai valstybės narės turi pripažinti tai ir gyvendinti joms tenkančios atsakomybės veiksmus. Dar buvo kalbėta apie bendrą dangų. Aš kaip pranešė šio klausimo, aš visiškai pritariu, nes yra didelis nenoras iš ES pusės šioje pusėje. Ir nors yra problemų gyvendinant, tai atrodo, kad daugeliu atveju trūksta tik tai politinės valios ir valstybės narės turi, laikytų, turi laikytis tų reglamentų ir taisyklių, kurios yra jau patvirtintos šioje srityje. Dėl Paryžiaus sustarimo. Geras draugas Nilsas paminėjo Paryžiaus sustarimą. Aš sutinku. Nei aviacija, nei jūrų transportas nėra įtraukti į Paryžiaus sustarimą. Tačiau tai galbūt yra tam tikras pranašumas, nes viena vertus galbūt amerikiečiai nežinojo, norės, ką norės padaryti prezidentas Trumpas Bet galbūt jis nenorės dalyvauti Paryžiaus sutarime iš vis. Tačiau jeigu amerikiečiai ir pasirinktų to nedaryti, tai neužkarta kelio jiems prisijungti prie tai daryti tą per Korsiją, nes aviacija yra Paryžiaus sustarimo dalis, jeigu suprantate, ką noriu pasakyti. Tai nebūtų argumentas JAV nedalyvauti. Aš kalbėjausi su ne vienu kolega iš JAV. JAV ir kitos šalis nori pa, rimtai pasinaudoti šią galimybę, nes visi bus tuo galiausiai suinteresuoti. Tai pamatysime, kaip e, bus ateityje. Mano gera draugė ponia Kilonien paminėjo technologiją, kaip aš padariau pranešime ir pranešimuose dėl e, švarus dangus 1, 2 ir kaip bus ir e, trečiame pranešime, mes lyderiavame šiandien srityje ir turime tai ir toliau daryti ir investuoti. Gezinė tai taip pat vienėja. Kaip užtikrinti, kad oro uostuose, kur yra e, tam tikrų kliučių, užtik, kaip užtikrinti, kad bet kokios jungtis su oro uostais būtų pagristos geriausiamis technologijomis ir sistemomis, kad sumažintume taršą ir išmetalus iš visų transporto e, rušių. Manau, kad pakomentavau kolegų komentarus ir dabar lauksiu susitikimo su kolegomis per šelmį pranešėjų posėdį. Noriu padėkoti komisijai turbūt reikėtų susitikti kažkada ir pasikalbėti apie tolesnius veiksmus, nes čia dirba du komitetai šio klausimu, tačiau aš sutinku, turime laiko pribojimus, labai svarbu pasiskubinti ir prašau kolegų, kolegų labai atidžiai pagalvoti apie siūlomus pateikimus, nes kuo mažiau kontroversiška visą tai bus, tuo būsime realistiškesni. Kalbame apie laikrodžio stabdymą. Nauja sistema atsiras laikui bėgant. Nors mūsų nuomonės galbūt šiek tiek skiriasi, kaip nauja sistema turi veikti, tačiau tai nėra prioritetas. Svarbiausia yra e, sustabdyti laikrodį. Taigi, ačiū pirmininkė ir lauksiu sustikimo su kolegomis netrukus. Merci beaucoup, Madame Foster. Je... Dėkuoju, ponė Foster. Aš norėčiau priminti, jog pakeitimų pateikimo terminas yra birželio 6 diena, 12 valanda. Tęsime toliau savo darbą. Pasiūlymas dėl Europos parlamento tarybos reglamento, pasenusio reglamento dėl vidaus vandens kelių. Pranešėjas esu aš pati šituo klausimu. Aš esu pranešėja, neišeikit dar iš salės, todėl kad bus labai įdomu, apie ką čia sukasi kalba. Čia siūloma panaikinti reglamentą 1109-89 metų ir reglamentus 2888-2000 metų. Ir e, 685 2008 metų. Jie buvo pateikti Europos komisijos programai REFIT, siekiant geresnio reglamentavimo. Tikslas yra pritaikyti teisės sistemą prie pokyčių, kaip kad ir e, susitarė komisija, taryba ir parlamentas šituo klausimu ir todėl siūloma e, panaikinti tos pasenusius reglamentus. E, visų pirma, reglamentą 1101-89, kur buvo kalbama apie vidaus vandens e, kelių padėties gerinimą ir čia kalba sukasi apie Belgijos, Vokietijos, Prancūzijos, Luksemburgo, Olandijos ir Austrijos e, vidinę navigaciją ir vidaus vandens kelius. Čia visų pirma siekiama e, sumažinti e, laivyno ge, gebėjimus, išmontuojant, e, atiduodant į laužą tuos e, laivus. Reglamentas 2888. E, Čia kalba sukasi apie reglamento pakeitimą, siekiant užtikrinti, kad e, vidaus laivybos srityje būtų e, taikomas taikomi gebėjimai būtų optimizuoti. Ir po reglamento, o reglamentas 1189 turės būti panaikinamas. Toliau, reglamentas 2888 2000 metų, čia e, kalba sukasi apie bendrijos valstybių pasidalymą tarp tarp bendrijos valstybių narių, e, sunkvežimių iš Šveicarijos e, transportui. Ir tai yra 2002 metų reglamentas, kuris numatė, jog nuo 2005 metų sausio pirmos dienos visi, e, visos transporto priemonės kurios atitinka reikalavimus 96 53 direktyvas, visos šios transporto priemonės atitinkačios reikalavimus bus atleistos nuo e, kiekybinio apribojimo reikalavimų. Tad šis reglamentas jau yra pasenęs, nebetitinkantis padėties ir turės būti e, panaikintas. Kitas reglamentas 685 2001 metų Jisai apibrėžia taisyklės, kurios turi būti taikomas, pasidalinant tarp valstybių narių, leidimus, išduodamus pagal susitarimus sudarytus tarp Europos e, Sąjungos ir Bulgarijos Respublikos bei Europos Sąjungos ir Rumunijos. Čia taip pat E, yra išdėstytos tam tikros sąlygos, kurios taikomos e, kelių transportui. E, šiais aspektais šis reglamentas nebetitinka esamos padėties, todėl kad Rumunija ir Bulgarija įstojo į Europos Sąjungą ir dabar šioms valstybėms nebeturi būti išduodami leidimai prieigai prie vidaus transporto rinkos. Tad šis reglamentas uh, nebetitinka realios padėties ir turi būti panaikintas. Puiku, bent du žmonės salėje klausosi to, ką aš sakau. Tad aš e, siūlau paremti šitų reglamentų, pritarti šitų reglamentų panaikinimui. Ar norite, kad aš dar kartą pakartočiau reglamentų numerius? Visi e, sako, kad ne. Tad aš to nedarysiu. Taip pat e, e, tarybos, taryba ir valstybės narės siūlo e, pritarti komisijos pasiūlymui. Aš norėčiau dabar pateikti tuos, tuos pasiūlymus kaip Europos parlamento pozicija. Ir siūlyčiau, kad parlamento poziciją mes palaikytume pirmojo svarstymo metu šituo klausimu. Ir to būdu mes išvengtume pakeitimų ir ilgų trišalių dialogų, kurie yra čia visai nebūtini. Klausimas komisijai, kadangi, kadangi e, komisijai atstovaujama yra šitame posėdėje, kas atstovauja komisijai. Aš turiu jums klausimą. Absoliučiai aišku, kad visi šitie trys reglamentai jau yra pasenę ir turėtų būti panaikinti. Tad mano klausimas jums yra labai paprastas. Kodėl komisija laukia taip ilgai, e, kol e, pateikė pasiūlymą? Mes praradom labai daug laiko. Bet Prieš suteikdama žodį komisijos atstovui, aš norėčiau suteikti žodį savo kolegoms, poniai Pud, visų pirma. Ačiū labai gerbama pirmininkė. Teisingai pristatėte visų reglamentų turinį, tikrai jie pasenė, nebebūtina juos taikyti ir tikrai nebekartosiu visų tų skaičių, kuriuos vardinote. Tačiau taip, yra įvairiausių priežasčių, kodėl jie nebetitinka šilaikinių poreikių. Ir atliekant tą e, teisės aktų peržiūros programą komisijoje buvo nuspręsta imtis jų panaikinimo, taip pat atnaujinti, supaprastinti teisės aktus. Tai tikrai pritariu jūsų požiūriui. O dėl tų dviejų pakeitimų, kuriuos pasiūlėte, taip pat galiu pritarti e, tai tarybos formuluotė ir galime ją, ją patvirtinti. Tad ačiū. Ačiū už tokį glaustą jūsų paaiškinimą. Pritarėme jūsų pasiūlymui ir manau, kad turėtume būtent viską atlikti taip, kaip ir siūlėte. Dėkuoju, poniai Klun. Dabar žodis, ponai Riki. Pane pirmininkė, aš visiškai pritariu pranešėjos nuomoniai. Būtent, būtent dėl to, kad galėtume išvengti tų pakeitimų ir ilgų trilogų. Pone Mesner. Nachdem der Vizepräsident des Ausschusses schon. Ačiū. Kadangi jau pasisakė komiteto vicepirmininkas šių mūsų komiteto vardu, galiu tik pritarti tam, ką jis ką tik pasakė. Turėtume daryti būtent taip, kaip pasiūlė pirmininkė. Žvelgiu į komisiją, matote, kad mes esame vieningos nuomonės. Taigi jūs e, atsakysite į mano klausimą, pana Werner. Ačiū, pana pirmininkė, pana pranešėja. Iš esmės, šis pasiūlymas yra komisijos pasiūlymo gerinti e, teisėkuros darbą, taip pat ir traismo srityme srityje, siekiant viską patikslinti ir padaryti aiškiau. Mes labai atidžiai išanalizavome transporto teisės aktų sąrašą ir identifikavome tam tikrus teisės aktus, kurie jau nebėra būtini. Ir mes identifikavome, identifikavome kai kurios, kurie yra pasenę ir kai kurios kit, kitus, tuos tris, kuriuos pristatėte šiandien, dėl kurių panaikinimo aktas yra būtinas. Šie teisės aktai nieko nedaro, nei blogo, nei gero, tiesiog jie yra teisės aktų sąraše, egzistuoja, jie yra gana seni ir mes dėl to pradėjome nuo to. Be to, jūs pastebėjote, kad kalbant apie ketvirtąjį gražinkelių paketą e, dėl vidaus navigacijos, taip pat mes panaikiname senus teisės aktus tuo pat metu teikdami naujus pasiūlymus. Nepaisant to, mes turime dar du teisės aktus laukiančius, kurie įtraukti į komisijos e, darbų programą 11 metais. Aš, jeigu norite, galiu pasakyti jų numerius, bet dėl tų dviejų mes taip pat pateiksime pasiūlymę juos panaikinti. Ir jeigu viskas bus gerai, tai bus padaryta gana greitai. Mes, aišku, ir toliau analizuosime e, mūsų teisyną, kiekvieną kartą pateikdami savo darbo programą ir jeigu rastume kitų teisės aktų, kurie yra pasenę ar nereikalingi, mes nebejodami teiksime naujus pasiūlymus siekiant mūsų teisyną padaryti vis aktualesniu ir atitinkantį mūsų tikslus. Ačiū, ponia Werner. Jeigu jūs nepleis įkvėpimas. Pakeitimus galite teikti iki birželio 7 dienos 14 valandos. Jeigu neturėsite tokio įkvėpimo, tai nieko baisaus. Taigi pratęsime darbą po penkių minučių, kadangi tai bus uždara uždaras posėdis. Prašau visus asmenys, kurie neturi galiojim būti šioje salėje, išeiti. Bien entendu, tous les membres, les députés, bien sûr, leur staff, peuvent rester. Aišku, kad visi nariai, juos pavaduojantis ar jų darbuotojai turi teisę pasilikti. Palauksime, kol kai kurie žmonės išeis.